gynėjams e, kylančios grėsmės e, klausimus Indijoje. Mes esame sukūrę e, vietinę strategiją, pagal kurią dėlėje ES delegacijoje yra numatytas e, pareigūnas, bendradarbiaujantis su žmogaus teisų gynėjais Indijoje. Mūsų darbo grupė atidžiai seka įvykius, jos susitinka kas mėnesį, vyksta ir bendri seminarai su žmogaus teisų gynėjais. Jie vertina mūsų gairias Indijoje. Dar svarbiau yra tai, kad kasmet vyksta dialogai žmogaus teisų klausimais su žmogaus teisų gynėjais. Ir ES svarbus prioritetiniai klausimai yra perdodami ir Indijos vyriausybei. Tiek misijose, tiek ES delegacijose e, yra aiškiai pabrėžiama parama, pavyzdžiui, daktaro Binėje Excel e, atvejui. Aš taip pat noriu pabrėžti, kad e, žmogaus teisų komisijoje taip pat e, nuolat keliami klausimai susijęs su grėsmėmis žmogaus teisų gynėjams. Ačiū. Tačiau aš noriu paklausti, kodėl jūs negalite patvirtinti, ar ES delegacija e, tyria šios tris atvejus. Tai yra žmogaus teisų ir pilietinių teisų gynėjos ponios Masut nužudimas praeisių metų rūpjūčio mėnesį. Tai yra, ar jos pavardė yra jūsų sąrašuose? O jei jūs negalite to patvirtinti, tai gal galite atsakyti į šį klausimą raštu, prieš tai pasikonsultavę su ES delegacija Delija. Aš Aišku, palaikau ryšius su ES delegacija Delija ir šie trys klausimai taip pat buvo pateikti delegacijai. Um, jie atsakė, kad e, ištirs šiuos atvejus e, bendradarbiaudame su misija. Aš e, manau, kad šie klausimai bus perduoti ir Indijos valdžiai. Taip pat iškelti ir žmogaus teisų dialogę. Tačiau e, kokiais kriterijais remiantis yra e, ketinama šios atvejus tirti, aš tikiuosi, kad jūs į tai atsakysite. O dabar matau kolega Tokešą, gal jūs galėtumėte pakartoti savo klausimą dėl Latnor. Thank you. Ačiū. Pirmininkė. Mes šį klausimą kėlėme anksčiau, kuomet buvo mm, surinktos iškilmės skirtos paminėti Lopnor brandolinės mm, žinių ir patirties sukiptos rytų Turkestane mm, renginių proga. Ir ar, kalbant apie šį atvejį ir apie suformuluotą klausimą, šis klausimas yra aktualus visiems, visoms buvusio komunistinio bloko valstybėms, ypač Rumunijai, kur urano gavyba apnuodijo, užteršė aplinką ir mes norėtumėme sužinoti, išgirsti EIVT poziciją šiuo klausimu. Ačiū už klausimą šią svarbę temą. Europos Sąjunga skiria didelį dėmesį žmogaus teisų padėčiai Ksinjangė ir kitose e, Kinijos dalise, kalbant apie ten įvykdytų brandolinių bandymų poveikį ir pasiekmes Lopnor e, bandymų vietovėje, mes rengėme, parengėme parengti ataskaitą, kad įvertintumėme radiacijos paplitimą ir poveikį. 2010 paskelbtoje ataskaitoje yra skyrius skirtas radiacijos, e, tam, kiek radiacijos gavo vietos gyventojai. Keliose vietose, tarp jų ir Lopnorė, konstatuojama, kad labai mažai informacijos yra prieinama apie tai, tačiau vertinimai yra tokie, kad 200-250 km vėjo e, pūtimo kryptimi poveikis juntamas stipriau, tą patvirtino Vėžio tyrimo institutas. Taip pat vertinant e, radiacijos poveikį, tai tuos klausimus kelia jungtinės tautos. Europos, Sąjungos, tai, Europos Sąjunga taip pat E, kelia šį klausimą. Kalbant apie informacijos šaltinius, e, kiek, koks buvo brand, brandolinių bandymų poveikis sveikatai ir aplinkai Lopnore. Šie klausimai apima daugiau nei vien žmogaus teisų dialogo kontekstą ir reikėtų juos kelti kitose kontekstuose. 2011 birželio mėnesį e, žmogaus, die, žmonių, žmogaus teisų dialogo kontekste Kinė buvo paraginta geriau gyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisų srityje, ypač žodžio laisvės srityje, ir buvo paraginta nustoti persekėti žmogaus teisų gynėjus, tokius kaip Sun Chaudi, kuris buvo sulaikytas dėl to, kad aktyviai užsima informacijos klaida apie e, galimą radiaciją viename iš Kinijos regionų. Dar nenuspręsta, kada įvyks kitas ES Kinijos susitikimas žmogaus teisų dialogo srityje, bet ES yra pasirengusi kelti Ksinjango klausimą šiame dialoge. ES kelia didelį ne, nerimą šį situaciją, tai ją aštrina ir kita ir, ir bendrai rimta žmogaus teisų situacija Kinijoje. Neseniai ES pasinaudojo galimybę ir 14-ame ES e, Kinijos vadovo susitikime, kuris įvyko vasario mėnesį Pekine, iškėlė žmogaus teisų klausimus. Šį mėnesį ES taip pat e, padarė pareiškimą dėl e, žmogaus teisų padėties Kinijoje ir paprašė informacijos apie um, atvejus, dėl kurių bent 20 uigūrų tautybės asmenų nukentėjo. Kalbant apie žmogaus teisų padėties gerėjimą Kinijoje, žodžio laisvės srityje, ES reikalauja, kad kompetentingos organizacijos ir žin, ekspertai e, turėtų galimybę ištirti šiuos regionus ir šiuos atvejus. Jūs galite nebejoti, kad ES toliau e, rinks, kruopšiai rinks informaciją e, šioje srityje ir padarys viską, kad, būtų, kad žmogaus teisų patys Ksinjangė ir kitose Kinijos dalyse pagerėtų. Ačiū. Ar turite tolesnių klausimų? Ne? Tuomet perneme prie kito klausimo, kurį uždavė ponė Kinga. Gal, gal galėtumėte pakartoti jį. Ačiū. Pone Lochbiller, aš šį klausimą uždaviau jau antrą kartą. Ir antrąjį kartą jį uždaviau šiame komitete komisijai. Pirmą kartą jį patikė 2010-aisiais tai susijęs su ponu Elotoštoašo, Rumunijos piliečiu, kuris 2009-aisiais buvo suimtas Bolivijoje ir jis iki šiol yra areštinėje. Nekreipiant dėmesio, kad e, iki teisminis sulaikimas negali tęsis daugiau nei pusantrų metų. E, jo teisė į nekaltumo prezumciją, taip pat be, sąžiningo ir bešališko teismo teisė buvo pažeistos. E, šiame šios mens byloje Junktinės tautos paskelbė nuomonę, kad Bolivija pažydė Junktinių visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Taip pat ataskaitoje konstatuojama, kad ponas Tošo buvo suimtas be jokio e, arešto orderio ir yra laikomas kalėjime neteisėtai. E, Bolivijos vyriausybė buvo paraginta nedelsiant paleisti poną Toašo. Aš norėčiau sužinoti, ar EIVT žino apie jungtinių tautų paskelbtą nuomonę šiuo, dėl šios bylos ir ar ji mano, kad būtų galima imtis papildomų žingsnių atsižvelgiant į šią naują informaciją ir naujus įvykius. Pone Gets. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Gal, ačiū už šį svarbų klausimą. Pono Elad Toašo atvejais mums yra puikiai žinomas. Mes suprantame, kad bešališko teismo reikalavimai buvo pažeisti. Šis atvejs yra ypač aktualus, nes Vengrija neturi savo ambasados Bolivijoje ir ji mm, remiasi ES delegatūros pagalba. Mes su, sutinkame su jungtinių tautų nuomonė, kad e, suėmimas buvo padarytas savavališkai. Taip pat žinote, kad žmogaus kad jungtinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio biuras ste, e, aktyviai domisi, kaip plėtojasi ši byla. Taip pat mes žinome apie jungtinių tautų darbo grupės nuomonę, tačiau nesulaukėme kol kas atsako. E, į šią nuomonę. Ir vyriausybės atstovas spaudai mm, atmetė šią nuomonę ir pareiškė, kad pono Toašo teisės nebuvo pažeistos į, į laikant prevencinėme suėmime, kodamajame suėmime. Jis esą jos sulaikimas neprieštarauja Bolivijos įstatymams, nes pagal nesenius pakeitimus dabar asmenys sulaikyti kardamajame sulaikime Bolivijoje gali būti kalėjime iki 36 mėnesių. Ir taip pat kalbant apie teisę į bešališką ir e, sąžininką teismą, tai anot jų tos teisės nebuvo pažįstos. Mes išnagrinėjome teiginius, kad prevencinis sulaikimas gali tęstis iki 36 mėnesių, tačiau šis laikotarpis baigsis balandžio mėnesį ir tuomet reikės šį atvejį peržiūrėti. Kaip jau sakiau, mes, savo, mes nepamirštame šiuo atvejo ir mes priminėme ES delega, delegatūrų vadovams kelti šį atvejį e, vasaro mėnesį. Priminėme tai ponui Montanijo. Taip pat paraginome šį klausimą kelti susitikime su prezidentu Morales, kuris pareiškia, kad negali kištis į teismų sistemos darbą. Taip pat šį klausimą kėlėme vasaro 27-ąją. ES ir, ir e, visuo, dviejų Amerikos teisinės sistemos susitikime įvykusiame Briuselėje. Ministras Čokvei Huanka, Bolivijos vyriausybės atstovas, apsilankys e, Briuselėje kovo mėnesį ir susitiks su ponė Ashton ir be abejo ši byla vėl bus įtraukta į susitikimo darbo atvarkę. No Ačiū, man atrodo, tolesnių klausimų nėra. Toliau ponios Kil Nilsen klausimas dėl situacijos Malyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie Malio šiaurinę dalį, kur šiuo metu yra didžiulė humanitarinė krizė po e, įvykusių karinių susirėmimų tarp Malio pajėgų ir Tuaregų e, Azavado išsivadavimo nacionalinio judėjimo apie šimtas tūkstančių gyventojų pasitraukė iš savo gyvenamų vietų ir, ir pasitraukė į kaimininės valstybė, valstybės. Taip pat, kiek, kiek, kiek žinoma, buvo įvykdyti, įvykdytos kolektyvinės mirties bausmės. Uh, Kaip žinote, tame, regin, tame regione veikia Magrebo Al-Qaidos pajėgos, taigi situacija yra išties neraminanti. Manau, kad padėtis Malyje turėtų mums kelti ypač didelį susirūpinimą, nes Malis buvo gana neblogų pavyzdžių demokratijos vertybių puoselėjimo srityje. Ir Malis yra viena iš tų kelių valstybių, kurios prezidentas patvirtino įstatymą, pagal kurį šalies prezidentų negalima būti daugiau nei dvi kadencijas ir to įstatymo laikomasi. Malyje vyksta demokratiniai procesai jau daug metų. Tai svarbu, tačiau tie procesai, aišku, yra nestabilus. Ir E, jiems, jam kelia grėsmę su toregais įsilepsnojęs konfliktas. Gaila, kad e, prezidentui nepavyko užmėgsti konstruktyvaus dialogo ir pasiūlyti sprendimo, atsakymo, apie kurį, kurio, kurį jis tikėjęs tai rasti savo kadencijos pradžioje. Tai, kas vyksta Malyje, kelia grėsmę viso regiono stabilumui. Aš uždaviau Jums klausimą apie štai, ką visų pirma, ką, kokių priemonių ES imasi šioje humanitarinėje, siaubingoje humanitarinėje krizėje. Daugybė moterų ir vaikų, kaip žinome, badauja. Mes kalbame apie dykumų regioną. Antras klausimas, ką galėtume padaryti ir ką numato uh, padaryti EIVT, kad būtų pas, pasitelkti e, konfliktų prevencijos instrumentai ir uh, paskatintas dialogas tarp Malio valdžios ir Azawado nacionalinio išsivadavimo judėjimo. Taigi tai tie du klausimai, kuriuos norėčiau atsakymą. Na, plysa įėjęs. Prašom, išorės veiksmų tarnyba. Ačiū, ponia pirmininkė. E, dėkojame parlamentarai už klausimą apie situaciją, kuri iš tikrųjų yra rimta ir ji mums kelia daug susirūpinimo taip pat. Europos Sąjunga e, e, reaguoja į humanitarinę krizę Saharos regione per priemonės, kurias vykdo ECO ir e, jau yra išskirta 123 milijonai eurų skubiausiams atvejais jau nuo vasario mėnesio. Tačiau Europos Vystimosi fondas taip pat čia prisideda ir planuojama skirti dar 150 milijonų eurų. Ir bendra suma būtų 270 milijonų eurų ar panašiai, siekiant spręsti maisto ir humanitarinę krizę regione. E, šią situaciją, apie kurią jūs kalbėjote, e, reikia kalbėti bendrame e, kontekste, kaip apie maisto ir humanitarinę krizę. Situacija Šiaurės Malija iš tikrųjų kelia daug nerimo ir ta situacija blogėja. Čia mes susidurime su krize krizėje. Pagal tarptautinių organizacijų e, vertinimų, organizacijų, kurios dirba su pabėgėliais, konfliktai iki šiol buvo susiję su 270 tūkstančių žmonių, kurie turėjo iš, pasitraukti iš savo gyvenamųjų vietų. Be to, ECO yra e, skirios dar papildomą 100 milijonų eurų pabėgėlių poreikiams tenkinti. Ir pagaliau turiu pridurti, kad pagal mūsų e, saugumo ir vystimosi strategiją. ES yra numačiusi 50 milijonų eurų skirtų padėti e, vyriausybės pastangoms e, Šiaurės Malyje. Tačiau šis paketas dėja turėjo būti iššaldytas dėl susidūrimų Šiaurės Malyje. Po to buvo klausimas taip pat apie patį konfliktą, ką ES daro, siekdama padėti išspręsti taikingai šį konfliktą. Pastarojo meto įvykiai iš tikrųjų kelia daug nerimo ir reikėtų pridėti kad kovotojų iš Libijos sugrįžimas taip pat suvaidino labai neigiamą vaidmenį ir pablogino situaciją. Bijomės, kad ši situacija gali padaryti poveikį ir rinkimams, kurie iš tikrųjų yra labai svarbus. Europos Sąjunga per vasario 6 vyriausios įgaliotinės padarytą pareiškimą paragino skubiai nutraukti eh, visus eh, karinius veiksmus ir siekti taikių darybų kelių išspręsti eh, problemas. Ir rinkimai, kurie suplanuoti balandžio mėnesį, taip pat turėtų vykti. Taip pat turime pripažinti, kad sukilėlių agresyvi pozicija to neleidžia padaryti. Kai dėl galimo bendradarbiavimo tarp Al-Qaidos ir Islamo Magrebo bei nacionalinio išlaisvinimo judėjimo, tai yra tiesiog hipotezė. Malio vyriausybė tvirtina, kad tokias, e, toks, tokia sąjunga egzistuoja, pabėg, e, sukilėliai patys tai neigia. mes iš tikrųjų negalime nustatyti, kad egzistuoja tam tikras e, oficialus bendradarbiavimas tarptų e, pajėgų. Taigi ES e, pozicija turėtų būti Tokia reikės stengtis padėti dialogui, taikingam konflikto išsprendimui, gerbent Mario teritorinę vientisumą. Ir laikantis prielaidos, kad visi konfliktai turi būti sprendžiami taikiai. Na ir pagaliau Mario kaimynų įtraukimas į konstruktyvų procesą būtų naudingas. Ir tai turint galvoje, turime pripažinti e, kaimynų vaidmenį, ypač, pavyzdžiui, Alžyro, bet ir kitų, taip pat Maro partnerių. Ir, kaip sakė vyriausiai galiotinė, ES yra pasirengusi dirbti kartu su visomis šalimis siekiant taikiai išspręsti konfliktą tarp tų susijusių bendruomenių. Ačiū. Ar užduosiu papildomą klausimą? Ne. Tuomet paskutinis klausimas yra pono Havito. Bet ne, vietoj jo ponas Ovijolas išklausys atsakymą. Prašom. Efektyviai. Ačiū, pirmininkė. Aš pavaduoju Richardą Havitą. Jis prašė atsiprašyti jo vardu, nes kad negali dalyvauti šiame posėdėje, tačiau aš jį e, atstovauju neformaliai, mane domina šis klausimas ir e, komisijos atsakymas. Čia kalbama apie vystimosi projektų, kuriuos finansavo ES sunaikinimą yra dvi klausimo dalimą. Klausimo dalis, kiek projektų, kurias finansavo Europos Sąjungos, Sąjunga, yra sugriauta vakarų bankė per pastarosius trejus metus, įskaitant projektus, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos. Antra, kokiam skaičiu ES finansuotų projektų e, pareikšti sugravimo e, įsakymai. Merci pour votre, pour votre question. Um, what we are, uh, what we can... Ačiū. Atsakydamas į klausimą galiu pasakyti, kad Buvo e, registruoti aštuoni projektai, e, kurie buvo sustabdyti, jų vertė 53 milijar, milijonai eurų. Šiuo metu du projektai, kuriuos finansuoja ES e, valstybės narės, gali būti sustabdyti. Vienas susijęs su um, įvairių rušių elektros grandinių kūrimo. Šį projektą finansuoja e, Ispanija, jis toliau nebus vykdomas. Antras projektas susijęs e, su e, žemėtvarkos projektu kartu įgyvendinamas su Palestina juo siekiama vakarų krante skatinti žemdirbystę. Šį projektą finansuoja Niderlandai, jis taip pat yra sustabdytas. Dabar mes ketiname e, nuolat atnaujinti sąrašą apie tai, kokie e, projektai yra stabdomi, kas yra greunama. Ir siekiama panagrinėti, e, kaip okupuotose Palestinos teritorijose Izraelio valdžia e, stabdo projektus arba naikina statinius. Dvišalėje dialoge su Izraeliu mes iškelsime šios projektų nutraukimo klausimus. Mes e, esame parengę šių projektų sąrašą ir supažindinsime jūs, jei jūs to norite. Ačiū, ponia Obėlas. Ar turite dar klausimą? Ačiū už jūsų atsakymą. Atsakymas buvo labai konkretus ir daug ką sakantis. Aš manau, kad dėl šios situacijos ES turi būti itin sunerimusi, itin sunerimęs turėtų būti ir mūsų pakomitetis, todėl kad logika yra labai paprasta. E, jei yra paralyžuojamas dialogas e, ir reformų procesas, jei yra stabdomi projektai arba greunami pastatai, tai yra negerai. Prieš keletą savaičių aš pats e, stebėjau sceną, kuri labai aiškiai parodo, kokia dramatiška situacija ten yra. Aš dalyvavau atidarant Palestinos mokyklą, kurios e, pastatymas buvo finansuojamas iš Italijos biudžeto. Kairėje pusėje e, toje teritorijoje, kur buvo mokykla, buvo kalvos, kuriuose įsikūrusios Izraelio gyvenvietės. Dešinėje pusėje taip pat buvo kalvos, kuriuose įsikūrusios Izraelio gyvenvietės. Ir tai sukūrė labai e, didelį um, suvaržytumo jausmą. E, tačiau Čia svarbu buvo ne tik mokyklos atidarimo faktas, daug svarbiau, kad ta mokykla nebūtų nugriauta po to, kai ji buvo atidaryta. Aišku tai, kad visai neseniai rytų Jeruzalėje bendrijos centras, kurios, kuri, kurio kūrimas buvo finansuojamas iš Vokietijos biudžeto. Taigi šis centras buvo sugriautas praėjus dešimčiai dienų, kai jame lankėsi uh, ES politikai. Manau, kad turime labai aktyviai reaguoti į šios atvejus, negalime stebėti pasyviai visko, nes priešingo atveju situacija dar pablogės šiame regione. Jo labiau, kad ir šiaip ta, tas regionas e, nuo daugo kenčia. Ačiū. Mūsų klausimų valanda baigėsi, perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo - keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Pakistane. Atleiskit, aš e, nepastebėjau, kad turime dar vieną klausimą. Taigi šis klausimas bus taip pat e, e, keliamas EIVT atstovui. Pone pirmininkė, aš norėčiau susijęti šį klausimą, kuris bus užduodamas ir pasidžiaugti kolegų iniciatyva. Priminti, kad regione buvo nemažai iniciatyvų po to, kai buvo e, sunaikinta ES finansuota infrastruktūra. Aš norėčiau dar kartą kelti šį klausimą ir e, norėčiau paklausti apie dokumentą ir kam jisai skirtas ir taip pat paklausti apie tą sąrašą e, dalykų, kuriuos jūs išvardinote. Ačiū. Ačiū. Manau, kad diskutuodami savo darbų programą, galbūt e, iš jūsų sulauksime prašymo įtraukti šį klausimą į bendrą darbo tvarkę, kad mums liktų daugiau laiko diskusijoms. Taigi dabar pereiname prie keitimosi nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Pakistane. Aš noriu pasveikinti Jean Lambert, kuris yra delegacijos e, santykiams su Pietų Azija pirmininkas. Noriu pradėti šį klausimą nuo teigiamų pastabų. Žmogaus teisės rytyje galime pasidžiaugti, kad per kelią praėjusių savaičių Pakistane. E, Pakistano senatas prieš mėnesį patvirtino įstatymą, pagal kurį e, smurtas namuose yra pripažįstamas nusikalstama veika. E, kita džiugi žinia yra tai, kad teismas nagrinėja bylą susijusią su tarp žinybinė žvalgyba. Tai yra Pakistano žvalgybos agentūra, e, kuri likščiol buvo niekaip nepasiekiama teisėjas saugos. Mes taip pat tikimės, kad Pakistane lankysis vyriausioji galiotinė e, ponia Ashton. E, ji pradės strateginį dialogą su šia šalimi. žmogaus teisų pakomitetis e, atsakingas e, už tai, kad būtų atidžiai sekamos problemos, su kuriomis Pakistanas e, susiduria žmogaus teisų pažeidimo ir demokratijos dėgymo srityje. Aš tikiuosi, kad visus dokumentus jūs turite. Žmogaus teisų mažumos darbo grupės Human Rights Watch informaciją apie mažumų situaciją Pakistane jūs tikriausiai gavote. Noriu pasveikinti e, pona Ali Dayan Hassan, kuris e, yra Human Rights Watch e, Pakistano skiriaus direktorius. Jis informuos mus apie moterų situaciją, taip pat apie šeitų musulmonų persekėjimo atvejus bei priverstinius pagrobimo Balahistane atvejus. E, taip pat mūsų tarpė yra ponia Maja Pastakija, Amnesty International e, Pakistano skyriaus narė. Ji pristatys e, situaciją mm, ypač kalbėdama apie žurnalistų situaciją ir minties laisvės situaciją. Ponas Krisas Čepmanas, nevyriausybinės organizacijos narys, taip pat kalbės apie mažumų teisės bei religinės laisvės Pakistane. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Hasan. <coughs> For... Ačiū už mums suteiktą galimybę kreiptis į šį komitetą. Uh, Pakistane žmogaus teisų padėtis yra tikrai sudėtinga ir ji blogėja įvairiausiais aspektais, tačiau kai kuriais požiūriais ji gerėja. Manau, kad visų pirma, reikėtų kitaip neįprastai pakalbėti apie pozityvius pokyčius, kuriuos fiksuojame. Ir norėčiau apie tai pakalbėti. Pastarosius kelis metus Pakistanas uh, E, priminėja pažangius teisės aktus žmogaus teisų klausimais e, primta įstatymų apsaugančių moteris nuo seksualinio priekabavimo darbo vietoje, socialinėje erdvėje. Taip pat įkurta savarankiška moterų teisų komisija, kuri rūpinasi moterų teisėmis. Jo, ji dar turėtų pradėti savo darbą. Uh, bet jos egzistavimas jau numatytas įstatymu ir Pakistanas e, taip pat kuria nepriklausoma žmogaus teisų komisija. Visa tai yra teigiami pokyčiai ir mes juos vertiname su, tam tik, su dideliu pasitenkinimu. Žinoma, socialinės diskriminacijos, moterų diskriminavimo problema, sm būtinio smurto, smurtinių veiksmų prieš moteris klausimai išlieka labai aktualūs Pakistane. Ir nors buvo bandoma spręsti šį klausimą priimant moteris apsaugančius įstatymus, dar reikės palaukti tų įstatymų įgyvendinimo. Ir stebėti, ko, kokiais mechanizmais remsis vyriausybė, kad užtikrintų tikrą geresnę apsaugą vietoje. Bet e, mano minėti dalykai tikrai yra pozityvus pokyčiai. Norėčiau trumpai pakalbėti apie Pakistano teismų sistemą. Teismų valdžia, ji yra nepriklausoma, savarankiška. Ir e, tai teismų valdžia traukia e, teisminę atsakomybę buvusi kariškių personalą, kuris yra atsakingas už tam tikrus nusikaltimus. Norėčiau pasakyti, kad visą tai, ką vertiname, e, turėtumėme vertinti atsižvelgiant į kaltinimus pareikštus kariškiams, yra tūkstančiai kaltinimų pareikštų kariškiams e, ir jų nebaudžiamumas turėtų baigtis, kai tik tai bus užtikrinta atsakomybė. Reikės dar palaukti ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tai bus, ar, ar ta atsakomybė, ar, ar jie tikrai bus patraukti atsakomybėn. Norėčiau perėti prie rimtesnių klausimų. Egzistuoja teisinė ne musulmonų mažumų diskriminacija Pakistane, tai yra numatyta įstatymais. Human Rights Watch, Amnesty International organizacijos konstatavo, kad kad Pakistano baudžiamajame kodekse yra nuostatų, kurios numato tokią diskriminaciją. Šiandien norėčiau pakalbėti apie vieną labai svarbų dalyką, uh, Tai yra išpoliai prieš šytų musulmonų e, bendruomenę Pakistane. Tai tampa, ištie, tai, tai tampa žmogaus teisų krize. Per pastarąjį pusmetį e, buvo tikslinių žudimų, taip pat išpolių prieš musulmonų prieš šitų musulmonų bendruomenę visame Pakistane. 250 šitų musulmonų E, per pastarąjį pusmetį žuvo Pakistane, buvo nužudyti. Ir tai yra labai rimta padėtis. Tie e, žudimai ir išpoliai vyksta visur nuo Karačio iki sienos su Afganistanu. Šias, daugelį šį, šių žudinių išprovo, išprovokavo sunitų ekstremistų grupuotės, veikiančios Alkaidos, uh, šešėlyje, kartais bendradarbiaujant su Pakistano talibanais, kartais jie kaip organizacija veikia savarankiškai. Tačiau egzistuoja tam tikra sukarintų grupuočių koalicija, kurie, kurios, kuri savo e, taikiniu pasirinko šytus, ypač dėl to ypač nukenčia piligrimai, keliaujantis iš vienos šventos vietos į kitą, jie yra e, tikrinami autobusai, kuriais jie vyksta, tikrinami jų tapatybės dokumentai ir paskui yra tiesiog šaltakrauškai sušaudomi. Pakistano vyriausybė e, šiais klausimais, jos pareiškimai yra tinkamai suformuoluoti, tačiau iš patirties žinome, Pakistano vyriausybė dažnai E, savo pareiškimų nepapildo konkrečiais veiksmais. Tai yra, tos grup, tų grupuočių nariai nėra suiminėjami ir nėra traukiami atsakomybėn. Ir Pakistane ne tik ne musulmonų bendruomenės, bet ir musulmonų mažumų grupės tampa netolerantiškų, e, nepakančių sukarintų grupuočių taikin, taikiniu. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjunga e, imtųsi šio klausimo, keltų jį ir išreikštų savo susirūpinimą Pakistano vyriausybei. Taip pat norėčiau pakalbėti apie Beludžistano provinciją. Visų pirma, norėčiau kai ką paaiškinti, nes tai Pakistane sukėlė tam tikrų kontroversijų. Pagal tarptautinę teisę Beludžistano provincija yra pripažįstamas Pakistano teritorijos dalimi. Ir Human Rights Watch e, reikalauja, kad konstitucijoje numatyta apsauga būtų numatyta ir šioje provincijoje Beludžistano piliečiams. Ten e, yra labai rimta žmonių grobimo problema, taip pat e, tikslinių žudimų, daug yra e, nemažai žudimų atvejų. Iš esmės ten yra rimta žmogaus teisų krizė. Tačiau, kaip ir esame nekartą sakę, nors e, nemažai tokių išpuolių buvo įvykdyta šioje provincijoje, vis dėlto už tuo turėtų susirūpinti ir šį klausimą turėtų spręsti šalies vyriausybė. Todėl raginame Europos parlamentą, Europos Sąjungą paraginti Pakistano vyriausybę užkirsti kelią tokiems tolesniems pažydinėjimams šioje provincijoje ir užtikrinti reikalingas teisės ir toje Pakistano teritorijos dalyje. Tai yra būtinas dalykas, nes šimtai žmonių ten yra priverstinai dingę be žinios 2008-aisiais buvo bandoma užtikrinti konstitucinės garantijas ten, o dabar ten šimtai žmonių buvo nužudyti. Ir politinės opozicijos nariai dažnai yra randami negyvi, nužudyti. E, tai, tai, tuos žudimus įvykdo sukarintos grupuotės. Ačiū ponia Hasanai už tikslias rekomendacijas, kuriomis galėsime pasinaudoti. Dabar suteikiu žodį poniai Pastakyje. Prašau taip pat e, pakalbėti apie 8 minutės. Ačiū už kvietimą į šį renginį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Amnesty International džiaugiasi pozityviais e, pokyčiais primant teisės aktus Pakistane, ypač dėl žmogaus teisų. Tačiau mums kyla nerimas, kad blogėja žmogaus teisų situacija šalyje. E, ES penkerių metų planas Pakistane e, yra proga paraginti vyriausybę gerinti žmonių apsaugos mechanizmus ir kurti naujus. Man atrodo, kad svarbu pripažinti, kad yra ryšys tarp socialinio ir ekonominio vystimosi ir žmogaus teisų egzistuoja. Ir Pakistanui nepavykstant e, užtikrinti visų žmonių teisų, tai turi poveikį teisės viršenybei, e, leidžia piknaudžiauti ar smurtauti ir turi neigiamą poveikį socialiniam, socialiniai, politiniai ir ekonominiai veiklai šalyje. Geresnė, <clears throat> geresnė prekybos ryšiai tarp ES ir Pakistano nebus tvarus be spaudimo Pakistanui laikytis minimalių tarptautinių mastų pripažintų žmogaus teisų standartų. Noriu padėkoti Ali už uh, jo prisiš, uh, pasisakymą dėl uh, žmonių grobimo Pakistane. Nepaisant pažadų išspręsti šią krizę 2008 metais, pranešama vis apie naujus žmonių dingimus, slapto sulaikymo e, pobūdis reiškia, kad sunku suvokti, kiek žmonių iš tikrųjų yra dingę. Nors Pakistanas ir dalyvauja ES, e, Junktinių valstybių kare prieš e, terorizmą, tačiau Daug žmonių yra sulaikyta slaptai ir laikomi slaptai, neturi ryšio su išoriniu pasauliu, su savo šeimomis. Ir Pakistano valdžia taip pat šia, šio pretekstu yra sulaikiusi šimtus, <clears throat> jei ne tūkstančius politinių oponentų, ar jie susijęs su karinėmis grupuotės ar ne. E, vidaus reikalų ministerija ir pažinusi, kad dingi yra 956 žmonės, tačiau pagal žmogaus teisų grupės tas skaičius gali būti kur kas didesnis ir siekti keliais tūkstančius. Aukščiausiasis teismas ėmėsi beprecedenčio vaidmens siekdamas išspręsti šią krizę. Teismo įsikišimas ir visuomenės spaudimas sprendžiant šį klausimą ir bylos aukščiausiame teisme leido sukurti pirmąją tyrimo komisija dėl dingusių žmonių 10 e, metų kovo mėnesį. Keli šimtai žmonių, kurie liudijo komisijoje, e, e, pa, pa, pa, leido surasti apie keli šimtų žmonių. Tačiau pats terminas, kad jie surasti, reiškia, kad jie įrašyti kažkur tai policijos ar karinių struktūrų e, dokumentuose. Kai e, rasta ta pavardė dokumentuose, tai nereiškia, kad tie žmonės rasti, jie tiesiog rasti dokumentuose. Tačiau nėra mechanizmo apklausti rastus žmonės, kurie yra gyvi, e, nustatyti jų gerbuvi ir toliau sekti jų istoriją. Be to komisija negalėjo tinkamai išnagrinėti saugumo ir žvalgybos pajėgų vaidmenį, kiek jie yra susijęs su žmonių dingimais. Ne vienas saugumo pareigūnas neapkaltintas e, ar nuteistas. Mes džiaugiamės, kad e, aukščiausias teismas nurodė saugumo agentūroms e, paleisti žmonės, kurie yra laikomi slaptai ir norėčiau pasakyti, kad nėra e, liudininkų apsaugos sistemos e, giminaičiams, kai jie pateikia liudijimus e, komisijai. Labai dažnai giminaičiai turi pateikti informaciją ir liūdyti prieš tuos žmonės, kuriuos jie kaltina savo artimųjų dingimu. Raginame ES paraginti Pakistaną spręsti žmonių e, dingimų atvejus, e, skirti tinkamas lėšas ir ištirti e, visų grupių ar individų veiklą, kuriams kyla kaltinimai dėl žmonių dingimų. Taip pat raginime Pakistaną ratifikuoti tarptautinę visų asmenų susijusių su žmonių dingimais apsaugos konvenciją. Dabar norėčiau pakalbėti apie blogėjančią situaciją E, žurnalistų tarpe ir žurnalistų apsaugą Pakistane. Amnesty International mano, kad Pakistanas yra viena pavingiausių šalių pasaulių, pasaulyje ne, žurnalistams, sprendžiant pagal ant išpolių dažnį ir mastą. 2010 metais 15 žurnalistų žuvo per antpolius, e, dėl ko kaltos ir e, valstybinės pajėgos. E, žurnalistai žuvo dėl to, kad jie užsipuolami dėl savo darbo. Per pastarosius tris mėnesius žuvo dar daugiau žurnalistų. Visame Pakistane žurnalistai ir žiniasklaidos darbuotojai yra bauginami, e, žūsta nuo sukilėlių, e, žvalgybos pareigūnų, politinių veikėjų veiklos. Žurnalistai, kurie praneša apie žmogaus teisų pažinėjimus, korupciją ir panašiai, yra bauginami. Nepriklausomi žurnalistai e, Balčistane ypač yra e, antpolių objektai, be jokios paramos iš valstybės e, pusės. Pastaruoju metu septyni žurnalistai buvo užsipulti. Netgi aukštesnio rango, aukštesnio rango žurnalistai yra susilaukę grasinimų iš valstybinio ar nevalstybinio veikėjai. Ir tyrimai dėl Salimšisado e, mirties tyrimo rodo, kad e, saugumo pajėgos e, gazdina žurnalistus ir tai yra beprecedentis formalus pripažinimas, kad valstybė patikišasi į žodžio laisvės varžymas. Tačiau niekas nebuvo nubaustas ir tinkamai neištirta žvalgybos veikla dėl Šizado nužudimo. E, vyresni žvalgybos pareigūnai taip pat teikė parodymus, tačiau e, tai nebuvo paviešinta. Aš norėčiau, kad Ali e, galėtų taip pat apie tai papasakoti šiek tiek. Alimas Šizadas buvo nužudytas Islamabade gegužės 31 dieną praėjusiais metais. Jis paliko korespondenciją Human Rights Watch organizacijai, kuri rodo, kad jis buvo, jam buvo grasinama iš valgybos agentūros pusės ir e, yra duomenų, kad jis buvo sulaikytas žvalgybos, o po to buvo rastas jo kūnas. Aišku, tai nuvilė, nepaisant to, kad aš patvirtinu, kad daug e, žurnalistų liudijo komisijai apie tai, kaip e, kariškiai ir e, žvalgybos pareigūnai dalyvauja e, gazdinant, bauginant žurnalistų komisiją, dėja nepa, ne, nesugebėjo įvykdyti savo įsipareigojimų ir nustatyti žudikus. Mes tikimės, kad ES ir ES parlamentas aiškiai Pakistano vyriausybė pasakys, kad Salimo Šazado byla negali būti nuslėpta, kad šis tyrimas turi tęstis O nusikaltėliai, kas jie bebūtų, turi būti nustatyti ir e, patraukti atsakomybėn. Tai yra bandomasis atvejis, tam tikrą prasme. Jeigu šios, šios, šios žmogžudystės vykdytojai, jeigu būtų nustatyti ir nubausti, tai būtų atgra, atgrasantis faktorius tolesniam žurnalistų bauginimui. Pakistane tai yra rimta problema ir ši e, byla yra geriausia proga užtikrinti tam tikrą atsakomybę. Labai gaila, kad to iki šiol nebuvo. Ačiū. Dar norėčiau pasakyti, kad dėl žurnalist, nusikaltėlių atsakomybės e, klausimo. Amnesty International nežino ne apie vieną e, nuteisimą už žurnalisto e, nužudimą nuo tada, kai Almas Šeikas buvo nužudytas dėl Danielo Perlo nužudimą. Salimo Šizado e, nužudimo atveju, kas rodo, kad galėjo dalyvauti čia ir vyriausybinės e, organizacijos, buvo slepiami įkalčiai ir valstybės institucijos netinka, neužtikrina žurnalistų apsaugos, kad jie galėtų dirbti savo darbo, nebijodami dėl savo gyvybės. Vyriausybė tik tai retkarčiais uh, užtikrina apsaugą, bet sistemiškai tos problemos nesprendžia. Ir tik tai tuo met, kuomet e, tai pakliūna į visuomenės dėmesį. Federalinės e, vidaus reikalų ministerijos uh, Po Safraša nužudimo 7 e, metais, e, kurie sakė, kad jie buvo gazinami e, saugumo pareigūnų. Taigi mes norime, kad ES reikalautų, kad Pakistanas užtikrintų žurnalistų laisvą darbą be bauginimų, kankinimų, kitų piknaudžiavimo, o žmogaus teisų pažeidimų kaltininkai būtų patraukti atsakomybę. For... Labai ačiū už e, detalų pristatymą, kokia yra žmogaus teisų gynėjų situacija ir pažeidimai Pakistane. Dabar kreipiuosi į poną Čepmaną. E, iš mažumų teisių grupės. Jis pristatys, kokia yra situacija Pakistane. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju parlamentas sekretariatui už kvietimą. Man didelė garbė kalbėti šiame pakomitetyje. Aš atstovauju Minority Rights Group International. Pakistanas susiduria su dideliais iššūkiais e, susijusiai su mažumų teisėmis. Ponas Hasanas jau kalbėjo apie kai kuriuos atvejus, aš nekartosiu, kas buvo pasakyta. Aš žinau, kad parlamente jau buvo kal, diskutuojama apie e, pikčiodžiavimo įstatymus e, ir Šaban Bati e, mažumų. E, ministras pirmininkas buvo nubaustas dėl to, kad jis e, gynė šios įstatymus. Daug aukų reikalauja šie įstatymai. Pavyzdžiui, Liepos mėnesį buvo apšaudytas Laho vietovė, 40 žmonių žuvo fundamentalistų teroristų grupės taip pat užpolinėja ir žudo žmonės. 88 Ahmadai buvo nužudyti ir niekas nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybin. Ahmadis e, save laiko um, musulmonais, tačiau vyriausybė e, prieš jų valią juos vertina kaip ne musulmonais. Yra skatinamas nepakantumas, šankstiniai nusistatymai prieš juos. Uh, Buvo reikalaujama panaikinti e, saugumo sienas, e, kurios buvo pastatytos policijos po 210, 2010 metų apšaudimo. Mošetėms e, buvo įsakyta panaikinti saugumo barjerus. Pakis ne e, žmonės jaučia grėsmę, e, jie yra persekiojami ir masiškai žudomi. Tos grėsmės kyla religinėms mažumoms. Įvairios tarptautinės organizacijos yra pateikusios taip patvirtinančių duomenų e, Pakistanas yra viena šalių, kuriuose kyla didžiausios grėsmės religinėms mažumoms. E, Pakistanas yra labai įvairialypė šalis religinių mažumų e, atveju. Yra keliama religinė neapykanta e, Indijos kilmės žmonėms, hindusams, Ismailiams Bahai, Zigrys ir Pasis. Religinė e, laisvė yra svarbi tik labai nedideliai e, daliai valdžios e, parama įstatymams skatinantiems religinę laisvę yra nedidelė. Mm.

1947 metais Pakistano įkūrėjas e, gynė religinę laisvę. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti su pikdžodžiavimo susijusius įstatymus, vyriausybė e, net keletą kartų ketino reformuoti šios įstatymus, padarant juos labiau tolerantiškais. Tačiau mažumos, ypač krikščionys, hindusai, e, krik zikrisai, Afrikos kilmės žmonės yra e, neraštingi, 34 procentai jų yra berašiai, o mažumai tai yra labai svarbi. E, jų neraštingumo lygis gerokai viršyje šalies vidurkį. Aš remiuosi duomenimis, kurie yra pateikti 2001 metais. E, tokios mažumos kaip dalits yra diskriminuojami, e, ne, e, teikiant jiems pagalbos pastarųjų potvinių metu, pavyzdžiui. Didelę problemą kelia ir mokymo programos. Mokymo programos yra panaudojamos skatinti nepakantumą, E, yra teigiama, kad pavyzdžiui krikščionys negali e, tinkamai sažiningai bendrauti su pakistaniečiais. Tvarumo institutas ketina reformuoti mokymo programas. Hmm. Ahmadis Zafrula taip pat prisidėjo prie nepriklausomybės judėjimo skatinimo. Nepakantumo e, prieš mažumas e, skatinimas atsispindi ir e, traktuojant istoriją. Pavyzdžiui, keliant neapykantą hindus kilmės mažumoms ir kaltinant dėl kai kurių dalykų pačią Indiją. Yra įstatymas, pagal kurį Ahmadis e, religinė mažuma negali savęs laikyti musulmonais. Tokiu būdu atimama iš jų teisė e, patiems nuspręsti dėl savo tapatybės. E, atimama religinių įsitikinimų ir minties laisvė. Mano e, kolega Hasanas e, kalbėjo apie šitų musulmonų nužudimo atvejus. Aš išsameu apie tai nekalbėsiu. Tikrai reikia reformuoti įstatymus, pavyzdžiui, įrodymo e, rinkimo įstatymą, taip pat reikėtų reformuoti ir su pikdžiožiavimu susijusius įstatymus. Taip pat patį tai požiūrį, kad ministras pirmininkas ir prezidentas turi būti musulmonai. Būtina e, didinti žmonių informuotumą apie bendrą situaciją. Jis tokiu būdu reikia siekti, kad įstatymai susijęs su mažumomis būtų reformuoti. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ypač per e, delegaciją e, su um, ryšiams su Pietų Azijos šalimis gali čia daug ką nuveikti. E, įvairios apklausos rodo, kad e, mažumų laisvę skatinantis įstatymai yra išties remiami daug labiau, nei galima įsivaizduoti ir nei, nei tai oficialiai yra teigiama. Mano kolegos kalbėjo apie teigiamus poslinkius vyriausybėje. E, svarbu e, tai pastebėti. Pavyzdžiui, buvo įdėkta kvotų sistema valdžios postuose. E, taip pat buvo įkurta federalinė mažumų ministerija. Tiesa, seniau ši ministerija veikė tik e, provincijų lygmenių, o dabar jau centrinių lygmenių. Tai yra teigiamas poslinkis E, tiesa, neaišku, ar šios, ši ministerija išliks veikianti federaliniu e, lygmeniu. Aš tikiuosi, kad Europos išorės veiksmų tarnyba darys atitinkamą spaudimą Pakistanui, kad e, ši ministerija išliktų federaliniu lygmeniu. Ministras pirmininkas išlaiko savo postą, tačiau kadangi jis nėra rinktas parlamento narys, jo e, posto svarbumas, svoris keičiasi. Mes norime, kad šis aukšto lygio atstovavimas ir toliau išliktų. Noriu paprašyti, kad ES remtų įvairių tikėjimų dialogą ne tik e, vietiniu lygmeniu, tačiau visais įmanomais lygmenimis. E, tik tokiu būdu bus įmanoma keisti požiūrį Pakastane, o tai yra reikalinga, nes likščiau e, šie e, įvairių religijų e, dialogai vyko tik remiantis principu iš viršaus į apačią. Tikiuosi, kad EIVT galėtų teikti reikiamą pagalbą Pakistanui šio klausimu. Ačiū, ponia Čepman. Jūs taip pat kalbėjote apie apie rekomendacijas e, Europos parlamento delegacijai ryšiams e, su Pietų Azijos šalimis. Aš e, kreipsiuosi į šios delegacijos atstovę. And... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ir čia kalbėjusiems prelegentams. Buvo iškel... iškelti porą klausimų susijusių su dialogu tarp parlamento, tarp mūsų parlamento ir Pakistano parlamento. Tikriausiai suprantate, kad dabar yra iškilę sunkumų šiame dialoge. Taip pat ir dėl to, kad mums, mūsų delegacijai sunku nuvykti į Pakistaną. Ir, Mes buvome trump, trump, nuvykę trumpo vizito, tikimės dar kartą pakartoti šį vizitą šiais metais, bet viskas priklausys nuo rinkimų, Pakistano rinkimų tvarkaraščių. Kai kurie iškelti klausimai jau buvo aptarti ryšiuose su parlamentarais, Pakistano parlamentarais, šalies vyriausybės nariais, kuomet jie buvo atvykę čia. Mes e, kėlėme kai kurių tarptautinių konvencijų klausimą, pavyzdžiui, politinių teisų pakto klausimą ir galime konstatuoti, kad Pakistanas stengiasi mm, pritaikyti savo teisės aktus su tam tikromis išlygomis, bando pritaikyti, su, su, su, su, koreguoti savo santykių su tam tikrais tarptautiniais dokumentais. Taip pat reiktų teikti paramą civilių vyriausybei Pakistane. Tai yra svarbiausias dalykas. Ne, nereiškia, kad tai aš nesiūlau remti visiškai visko, palaikyti visiškai visko, bet mums reikia palaikyti mums aktualias tendencijas, kad ir toliau šalyje būtų renkama visuotinėse rinkimuose civilių vyriausybė. Taip pat diskusijose su šo, tos šalies atstovais kalbėjom ir apie atskaitomybės klausimą. Šiandien buvo daug kalbėta apie aukščiausiojo teismo veiklą. Kaip žinote, dabar tarp teismo ir vyriausybės yra iškilusi. Taip turime kalbėti apie mm, kito, kitų pakopų teismus ir teisininkus, nes e, informacija surinkta apie teisininko advokatų judėjimą šalyje. E, ne, nėra realistiška. Čia turiuomenį reakcija į tų asmenų nužudimus, kurie pasisakė labai aštriai prieš e, tos šventva, įstatymus, pagal kuriuos baudžiama šventvagystė. Tačiau iniciatyva šioje srityje turėtų būti ateiti iš, iš Pakistano vidaus. Ne, ne, o ne visada darant spaudimą iš šalies. Taigi norėčiau paklausti jūsų, kaip jūsų nuomonė geriausiai būtų galima pasiekti tų įstatymų pakeitimų. Taip pat kalbėjome apie policijos pajėgumus ir apie būtinybę e, paremti veiksmingos, veiksmingų policijos pajėgų atsiraidimą. Daug kas kalbėjo apie kariškių vaidmenį, tačiau mes apie policijos veiklą nedaug ne girdime. Ir jeigu norime, kad būtų vykdomi veiksmingi tyrimai ir žmonės būtų patraukti teisminė atsakomybė, policijos vaidmuo čia yra e, nepaprastai svarbus. Šiandien po pietų įvyks susitik, delegacijos susitikimas, kur svarstysime kitą santykių tarp ES ir Pakistano etapą kai, kaip bus formalizuoti tie santykiai. Žinoma, žmogaus teisų dialogas yra tos partnerystės dalis. E, nes tai susijęs su vystimosi klausimais. Tai mes, mes rengiamės kalbėti apie tai, kaip e, mums geriausia paremti civilių vyriausybę toje šalyje, nes jeigu norime pažangos, šalies pažangos, tai manau, kad jeigu atsirastų kita kariškių sudaryta vyriausybė, tos pažangos nematysime. Ačiū. Jean Lambert, dabar išklausysime dviejų ekspertų šiuo klausimu iš EIVT. Jūs e, rengėte ponios Ešton vizitą ir turite pakankamai informacijos. Taigi ponas Gertz, e, žmogaus teisų politikos e, gairių skyriaus vadovo pavaduotojas, ponė Mikaela Rait, Pakistano klausimų skyriaus darbuotoja. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti ir kalbėtojams už tikrai įdomius pasisakymus, kurių išklausėme. Ir e, išvelgiau, konstatuoju, kad yra daug bendro tarp jūsų pasisakymų ir EIVT veiklos, taip pat e, ponios Lambert išsakytų minčių. Kaip žinote, vyksta oficialus žmogaus teisų dialogas su Pakistanu. Turiu garbės draugę su Davidu Tyru, kurio, kuris dėnė negalėjo uh, dalyvauti šiame posėdyje, pirmininkauti paskutinėme dialogo susitikime, kuris buvo skirtas migracijos klausimams. Jis įvyko Bruselėje vasario 6 ir mes taip pat kalbėjome apie ketvirtąją ES Pakistano bendrąją komisiją. Taigi, na, visi šie įvykiai yra švieži. Kalbant apie darbo tvarkės klausimus, uh, E, žmogaus teisų dialogė su, Pakistane, su Pakistanu, pamatysite, kad e, daugybė klausimų pasikartos, kuo jūs jau iškėlėte. E, žodžio laisvė, religijų laisvė, mažumų narių teisės, moterų teisės, teisingumo sistemos prieinamumas, taip pat mirties bausmės klausimas. Mirties bausmės vykdymų yra paskelbtas moratoriumas, bet man atrodo, kad beveik už 27 prasižengimus numatytus baudžiamajame kodekse numatoma mirties bausmė, o mirties bausmės įvykdymo šiuo metu laukia 8 tūkstančiai žmonių ir nežiūrinti nieką, teismai šiandien vis dar skiria mirties bausmę. Nors, aišku, džiaugiamės, kad Pakistanas taiko mirties bausmės moratoriumą mm, žmogaus teisų srities e, dokumentų pasiraš... sutarčių pasirašymas tai ypač aktualu. Ir galiausiai Pakistanas yra labai svarbus veikėjas daugia šaliuose žmogaus teisų forumuose. Ir jūs galbūt nustebins, kad mes tikrai diskusiją su Pakistanu daug laiko skyrėme e, žmogaus teisų tarybos veiklai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms. Iš tikrųjų, galima e, pastebėti pozityvių pokyčių, kaip sakė vienas iš kalbėtojų, tai yra svarbu. Ir mm, kovo 9 dieną patvirtintas įstatymas dėl žmogaus teisų komisijos šalyje. Ir na, tai reiškia, kad ta komisija kažkada atsiras ir mes paraginome Pakistano vyriausybę imtis tolesnių reikalingų priemonių, kad tai privyktų. Uh, Taip pat norime, kad komisijos e, statutas būtų parengtas laikantis Paryžiaus principų. Dialogė taip pat paminėjome tokius gerus dalykus, kaip jungtinių tautų žmogaus teisų e, sutarčių ratifikavimas. O Pakistane prieš 2010 ES Pakistano viršūnių susitikimą. Pakistanas nusprendė ratifikuoti e, konvenciją dėl kankinimo uždraudimo bei kitas svarbės konvencijas su tam tikromis išlygomis kurias laipsniškai Pakistanas atšaukė. Mes raginome Pakistaną tai daryti susitikimuose su jo atstovais kelios išlygos dar išlieka dėl politinių teisų pakto ir dėl kankinimų uždraudimo konvencijos. Ir mums ypač aktuali išlyga, kurią minėjo ponas Čepmenas, dėl asmenų, dėl, dėl religinės laisvės. Taip pat e, tuose tame konventare pakte numatytų nuostatų gyvendinimas yra viena iš sąlygų, kad Pakistanas galėtų naudotis prekybos preferencijų sistemos e, teikiamais privalumais. Ir tai akcentuojamas vasant ir prekybos politika su Pakistanu. Dar viena aktuali tema, kurią iškėlė panas Šepmanas, tai yra religinė, religijos ir tikėjimo laisvė. Mes reiškėme savo susirūpinimą dėl E, religinio smurto. Mes raginame Pakistaną pakeisti įstatymą, kurio baudžiama už šventvagystę. Tačiau atsakas privalo būti platesnis. Mes norime konkrečių pastangų kovoti su nepa, nepakantumu. Ir ponia Lambert apie tai kalbėjo. jeigu artimiausių laikotarpių daugiausia dėmesio reikia skirti tiems, kurie, kur, kurie yra tikr, kuriems kyla reali grėsmė, reikia kovoti su nebaudžiamumu ir reikia e, ilgalaikių pastangų, kad pasikeistų žmonių mąstymas šalyje. Tai turėtų apimti švietimą, žiniasklaidos panaudojimą ir, kaip ponas Čepmenas minėjo, mes norime paskatinti tarp konfesinį dialogą Pakistano visuomenėje. Žinoma, mes, e, mus šokiravo pono Kašyro ir ministro Batinų žudimas. Pakistano e, valdžia mus patiknio dėl Adžijos Bibi, kad E, jai numatyta apsauga pagal įstatymą, kad jai teikiama pastau, pa, e, apsauga pagal įstatymą. Primenant kit, kitus pozityvius pokyčius, tai moterų teisės, mes jau esame įrašę šį klausimą tarp prioritetų dialogę su Pakistanu. Mes džiaugiamės. E, teisėkuros veikla ir kaip ir bet kokioje šalyje kitas iššūkis prie mūsų įstatymą yra užtikrinti, kad tas įstatymas būtų praktiškai gyvendinamas. E, dar reikia tobulinti teismų sistemos darbą, taip pat e, užtikrinant moteriams tinka vaidmenį visuomenėje. Ir tai susiję ne tik su teisėkaros veiksmų programa. Ir iniciatyva turėtų ateiti iš paties Pakistano, kad tai būtų užbaigtas įstatymų kūrimo darbas. Žmogaus teisų srityje Pakistanas turi kuo pasidžiaugti. Jeigu nuvyksite į Islamabadą ir paskaitysite šalies spaudą, pamatysite, kad spauda yra tikrai nepriklausoma. Visuomenė taip pat yra įvairialypė ir, kaip buvo kalbėta, svarbiausia užtikrinant žmo, mm, vis, į, į, įvairia pusė visuomenės gyvenimą ir spaudos laisvę reikia, kad vyriausybė užtikrintų reikalingą, valdžia užtikrintų reikalingą apsaugą. Ir ES stengiasi paremti tokį įvairia įvairiapusišką visuomenės gyvenimą ir ypač akcentuojame spaudos laisvę. Savo pasisakymę, už, pasisakymą užbaigsiu aptardamas daugia šalius, Pakistano kaip daugia šalio formų dalyvės e, vaidmenį. E, Pakistanas aktyviai dalyvauja Ženevos institucijų darbe, taip pat yra ESBO e aktyvi narė Taip pat žinome, kad tai, žmogaus teisų taryboje, taip pat Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje ir šiais metais, šią savaitę Ženevoje žmogaus teisų konferencijoje mes susilaukėme nemažo palaikymo dėl žmogaus teisų ir religijos laisvės užtikrinimo. Taip pat ir iš Pakistano mes teikime daug dėmesio viso šiuose, šiuose tarptautinėse organizacijose e, religijų laisvės klausimui ir mes tikimės, kad tai, ko pasiekėme jau, kad to, tos pasiekimus sutvirtinsime šią savaitę Ženevoje priimant rezoliuciją taip pat ir dėl, dėl nepakantumo kitoms religijoms. Tačiau tai dar ne viskas. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad Pakistanas paskelbė labai ryštingą oficialią poziciją dėl LGBT bendruomenės narių teisių ir dėl smurto prieš tuos bendruomenės narius, nes uh, E, tarptautinė organizacija aktyvi šioje srityje paragino Pakistaną tai daryti, skatindama užtikrinti vis, visuotinių visuotinės teisų deklaracijos taikymą ir tų asmenų teisų užtikrinimą. Ir Pakistanas labai, aš, labai ryštingai sureagavo. Tuo ir baigsiu. Mano kolegė Mikaela aptars kitus aspektus. Ačiū. Thank you, Mr. Gertz, for your very... Ačiū, pana Gertsai, už e, visapusišką pasisakymą ir už tai, kad informavote mus, kaip žmogaus teisų situacija Pakistane yra aptariama jungtinių tautų lygmenių. Pone Rait, norėčiau, norėčiau, kad pažvelgtumėte į laikrodį taip pat, nes mes šiek tiek vėluojame, o parlamento nariai dar nekalbėjo, taigi prašom jums žodis. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, manau, kad būtų naudinga pakalbėti apie tai, kad ES ir Pakistanas susitarė dėl penkerių metų bendradarbiavimo plano, plano, kuriame išdėstyta politinė sistema bendradarbiavimui su Pakistanu penkeriems metams. Valstybės valdymo žmogaus teisų klausimai yra sutarti kaip prioritetai ir tai užtikrins, kad žmogaus teisų klausimai būtų aiškiai matomi. Ir mes tikimėsi, kad dialogo dažnai su Pakistanu žmogaus teisų klausimais suintensyvės per šios penkerius metus. Trumpai apie programos kūrimą ir kaip mes remiame žmogaus teisų projektus Pakistane. mes pratedame programą stiprinti policijos ir teismų darbą, pradedant Kaiba Paktunkvak provincijoje. Tai apims, pavyzdžiui, žmogaus teisų klausimų žinojimo ir sulaikytojų teisų žinojimo klausimus, jų teisų klausimus, pilietinių klausimų srityje pilietinių teisų srityje mes ir anksčiau rėmėme rinkimų reformos procesus, tai reiškia darbą su pilietinės visuomenės organizacijomis, advokatūros įgūdžių e, plėtojimą. Dėl to, kokio finansavimo mes e, skiriame projektams dėl žmogaus, e, moterų teisų, tai ES skiria 1,7 milijonus eurų konkrečiai moterų teisų e, klausimams ir 14 e, milijonų eurų e, pažeidžiamų žmonių prieigai prie teisingumo ir skatiname vyriausybę saugoti žmogaus teisės, užtikrinti pilietinės ir politinės teisės, stiprinant pilietinės organizacijas. Ir tuo ir baigsiu, kad liktų laiko parlamento nariams. Ačiū, ponia Rait. Dabar parlamento nariai, jeigu turite klausimų, ponas Tokiaš. Kalbėsiu vengrų kalbą. Pone pirmininkė, su dideliu išgaščiu ir užuojautą. Uh, išklausiau šios pranešimus. Tuomet aš turėjau jau galimybių susitikti su ministru pirmininku Šabas Batie. Visiškai nesuprantu, ponia Čepman, kaip ministerija, kodėl ši ministerija buvo e, panaikinta, tiksliau iš jos apimtas e, tas e, statusas. Biuras, kuriam vadovavo Šabas Bati, buvo labai svarbus, o um, tokia charizmatiška asmenybė už biuro vairo yra itin svarbu. Todėl labai, gai, labai džiugu, kad ponas Hasanas ir kiti kolegos dabar yra kartu su mumis ir kad jie pristatė tokią svarbią informaciją apie padėtį Pakistane. Noriu paklausti, Kokia yra pilietinės visuomenės Pakistane situaciją. Man susidarė toks įspūdis, kad ji yra visiškai priklausoma, o religinės mažumos net negali susirinkti. Gal mano klausimas jums nuskambės kiek naiviai, tačiau, aišku, ypač turint omenyje kad ta Pakistano visuomenė yra autoritarinė musulmonų visuomenė, tačiau vis dėlto, kad galite atsakyti ir į tą mano klausimą. Ir antrasis klausimas yra daug asmenų iš Pakistano musulmonų, kurie gyvena Europos Sąjungoje. Ir tas europinis modelis galbūt galėtų vaidinti tam tikrą vaidmenį, nes mūsų šalyse, e, kuriuose e, dauguma žmonių yra krikščionys, tie musulmonai gali draugiškame sambuvėje gyventi kartu su krikščionimis. Tuo tarpu Azijos šalyse e, krikščionys ir kitos religinės mažumos yra persekiojamos. O ministras pirmininkas, kovodamas prieš religinę e, netoleranciją, turėjo už tai sumokėti savo gyvybę. Taigi e, mes galėtume tapti pavyzdžių, pabrėžiant tos skirtumus ir e, tas pavyzdys darybose galėtų taip pat vaidinti svarbu vaidmenį. Ir pagaliau mes kalbame apie pono Havito žmogaus teisų padėties metinę ataskaitą. Galbūt į ją galėtume įtraukti ir religinių mažumų aspektą arba apskritai vertinti religinės laisvės galimybės visame pasaulyje aš jau ne vieną kartą teikiau tokį pasiūlymą. E, pone Ashton turėtų dar daugiau dėmesio skirti šiai temai, daug daugiau nei jai tai darė anksčiau. Ačiū, ponė Tokišai, toliau ponas Benjanas, paprašyčiau trumpai kalbėti. Žinoma, kalbėsiu trumpai. Man pasisekė susitikti su Amadiko bendruomenės visame pasaulyje aukščiausiųjų vadovų kartu su šventikais ir jie kėlė man keletą klausimų. Pirmasis e, buvo aptartas pono Čepmano labai neblogai, kad Amadi žmonės negali savęs įvardinti kaip musulmonų Pakistane. Man atrodo, kad jie patys save teisingai vadina musulmonais, nors ir gana progresyvus yra. Kitas klausimas, kurie kelia, tai yra, kad jie negali pasinaudoti politinėmis teisėmis. Ne tik balsuojant, bet bent net ir registruotis balsavimui. Jie susiduria su nemenkais sunkumais, norėdami užsiregistruoti balsavimui Pakistane. Aš norėjau paklausti, ar ekspertai galėtų pasakyti, ar yra pasiekta pažangos šią prasme ir ar galima tikėtis didesnės pažangos ateityje. Ačiū. Aš pati taip pat norėčiau užduoti klausimą. Mes išklausėme daug, apie daug žmogaus teisų pažeidimų. Stalas yra nuklotas dokumentais, tačiau norėčiau pasakyti, kad komitete mes planuojame parengti tyrimą apie žmogaus teisų pažeidinėjimą ir apie teisinę situaciją, kuomet naudojami nepiltuojami lėktuvai. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisų pažinėjimą įmantis e, prieš terorą nukreiptų veiksmų ir mes planuojame, planavome pakviesti ekspertą ir šiais klausimais, tačiau jeigu turėtumėte daugiau informacijos apie žmogaus teisų pažinimus susijusius su tuo, būtų gerai, jeigu pateiktumėte mums tą informaciją. Mes planuojame parengti tyrimą e, šio klausimu. Nereikia dabar atsakyti nieko. Na, o dabar ponė Lambert ir po to norėčiau trumpam suteikti žodį visiems ekspertams ir išorės veiksmų tarnybai, nes panas Tokašos ir jums uždavė klausimą. Aš norėjau pakalbėti apie tai Amadi bendruomenės teisę balsuoti. Man atrodo, kad pažangos yra šią prasme. Ponas Galeris iš Europos parlamento e, vadovavęs rinkimų stebėjimo misijai Pakistane dalyvavo šio klausimo sprendime reguliariai, e, buvo susitikęs su rinkimo komisija Pakistane ir atrodo, kad pažangos yra. Dar ką noriu paminėti. Aš suprantu, kad Nacionalinė asamblėja vakar patvirtino vien atsiprašau, prieš savaitę ar panašiai, vienbalsę rezoliuciją dėl dingusių asmenų. Ir bus e, Nacionalinė asamblėje įkurtas komitetas, kuris stebės šio klausimo sprendimą. Taigi galbūt gal, galėtume pakalbėti apie komiteto įgaliojimus. E, ir taip pat jie pareikalavo, kad e, būtų tyriamas Alibos Šazado mirties klausimas. Taigi norėjau papildyti E, savo pastebėjimais visą bendrą situaciją. Labai trumpai noriu suteikti žodį ekspertams e, atsakyti klausimus. Pirmiausia, galbūt ponas Čepmenas. Ačiū, ponia pirmininkė. Galbūt negaliu atsakyti visus klausimus. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. Vis dėlto aš sutinku su ponu Tokiešu, kad nepriimtina iš tikrųjų, kad mažumų e, posto neužima kabineto lygio ministras. Galbūt apie tai galima kalbėti su vyriausybė toliau. Manau, tau pono Bati brolis e, buvo paskirtas, e, galbūt buvo manoma, kad jis turės atitinkamą autoritetą, panašų autoritetą, kaip jo brolis, tačiau dėja taip nėra ir tai galėtų būti ministrų kabineto narys. Įdomus pastebėjimas dėl pilietinės visuomenės organizacijų veikti ir jiems kylančių grėsmių, kaip tai veikia pilietinės visuomenės sanglauda. Jean Lambert kalbėjo panaš, apie panašų dalyką, kai mes uh, patarinėjame Afganistane, tai nebūtinai turi būti girdimas kaip e, tarptautinis balsas, bet geriau, kaip, kad tai būtų laikomas vietiniu vidiniu balsu. Na, pavyzdžiui, mano organizacijai kyla dilema, jeigu mes rengiame kokį renginį, ar mes kartu su Pakistano partneriais e, rengiame tą e, renginį atrodo, kad jie nori, kad mes ten dalyvautume, kad e, mes sustiprintume jų balsą, tačiau tuo pat metu prisidama prie dinamikos, e, prie, prie to įvaizdžio, kad tai yra iš išorės primestas e, požiūris, o ne iš šalies vidaus kylantis balsas. Tai sunkus derinti. Pakistano atveju ypač, nes yra tai yra jautrus klausimas dėl to, kad daug kas yra primetama iš išorės. Tai yra labai svarbu. Ir tokios organizacijos kaip mūsų e, turbūt turėtų nebūti tokios aktyvios e, renginiuose, o remti vietinę pilietinę visuomenę. Ir išorės veiksmų tarnyba taip pat galėtų apie tai pagalvoti. Žinau, kad išorės veiksmų tarnyba turi programą e, remiant žmogaus teisų gynėjus. Ir turbūt tai būtų prioritetas Pakistano atveju. Pavyzdžiui, per žmogaus mokyt, teisų gynėjų mok, apmokymą, e, įvertinant riziką ir mažinant e, tą riziką, gal tiekiant įrangą, kuri padėtų žmogaus teisų gynėjams saugiau judėti šalite, e, komunikacijos įranga padėtų. Taigi tokios mano būtų rekomendacijos. Ačiū, pana Čiapanai pane Pastakė. Ačiū. Pabandysiu pakalbėti apie tris dalykus. Dėl pilietinės visuomenės balso mažumų ir pikdžodžiavimo klausimą. Aišku, kad e, Pakistane yra pilietinė visuomenė įsitraukusi į daug klausimų, e, daugelio klausimų aptarimą. Tai moterų teisės ir panašiai. Tačiau dėl pikdžodžiavimo dažnai užgneužiamas šis balsas, o pilietinė visuomenė yra paralyžiuota šiuo klausimu. Man atrodo, kad tai yra nacionalinis klausimas ir politinė e, valdžia turi pademonstruoti politinę valią šventvagystės klausimų klausimų. 2009 metais po dviejų išpolių prieš krikščionių kolonijas buvo įmamasi veiksmų. Vyriausybė sakė, kad ji peržiūrės įstatymus, kurie kenkia religiniai harmonijai. Deja, vyriausybė tuo metu nesėmė veiksmų ir nevykdė savo pažadų ir šventvagystės klausimas neišspręstas. Tai yra labai jautrus klausimas pačiame Pakistane. Ir tam reikia Pakistano tarptautinių partnerių paramos, kad padedant vyriausybėje spręsti šią problemą. Dėl išorės veiksmų tarnybos projektų ir teismų vaidmens Buvo daug iniciatyvų e, kuriant policijos ir teismų e, pajėgumus ir apmokant jos. Tačiau yra įvairių įstatymų, kurie suteikia saugumo tarnyboms e, beprecedentės galės, ypač kai kuriuose regionuose. Galbūt ne visi žinote, tačiau genčių rajonų žmonių žmonės yra e, Pakistano piliečiai ir jis taip pat ir konstitucijos garantuojamomis teisėmis, pilietinėmis ir politinėmis. Tačiau pagal Pakistano konstituciją e, tik tai aukščiausiai teismai gali nurodyti laikytis žmogaus teisų, o konstitucija nenumato aukščiausiai teismo e, jurisdikcijos genčių regionuose todėl e, tie žmonės negali pasinaudoti konstitucijos numatytomis teisėmis. Be to vyriausybė paskelbė veiksmų planą dėl e, galių reguliavimo ir e, taip suteikė saugumo pareigūnams imtis veiksmų. Saugumo pareigūnai pakankama, pakanka pasakyti, kad šis asmo yra susijęs su nusikaltimu ir to pakanka nuteisti žmogų nėra teismų proceso tokiais atvejais. Dėl nacionalinės žmogaus teisų komisijos mes džiaugiamės jos kūrimu, tačiau ji turi turėti dantis, kad galėtų tirti pažeidimus, turi turėti gali, pa, pa, pajėgumus e, patraukti atsakomybėn nusižengusius. Ir dar vienas dalykas. Dėl nacionalinės asamblėjos rezoliucijos, dėl žmonių dingimo mes džiaugiamės tuo, kad parlamentas skiria dėmesį šiam klausimui, tačiau 2008-aisiais buvo kurti keli komitetai tyriant dingusių žmonių atvejus, o šie komitetai iš tiesų tik tai e, kalbėjo apie šią problemą ir nieko nepadarė, kad ji būtų išspręsta. Man atrodo, kad bendra tema šioje diskusijoje yra atsakomybės, patraukimo atsakomybė tema. Vienintelis būdas, kaip būtų galima pasiekti pažangos žmogaus teisų srityje Pakistane, yra būtent per teismus ir persekiojimą tų žmonių, kurie valstybės ar nevalstybės veikiai yra susiję su piknaudžiavimu žmogaus teisėmis ir jų pažeidimais. Ačiū ir e, ponas Hasanas. E, uh, Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, dėl pastabų. Aš visiškai pritariu, e, kad Ahmadi bendruomenės situacija tikrai yra išskirtinė. E, kai kuriais atvejais susidurime su apartheido įstatymais. O problema yra ta, kad Pakistano valstybė nusprendė, kad ji pati gali nustatyti, e, kokia yra e, Pakistano gyventojų religinė tapatybė. E, kalbant apie e, mažumų apsaugą, 2006 metais buvo priimtas įstatymas, tada e, buvo priimti kiti įstatymai ir jie palieka labai svarbų pėtsaką, nes jei yra politinio ketinimo priimti diskriminuojančius įstatymus, tai tada šalia jų reikia priimti ir įstatymus, kurie gintų mažumų teisės. Manau, kad ES vaidmuo šiame kontekste galėtų būti esminis, skatinant leisti įstatymus prieš mažumų diskriminavimą. Buvo kalbėta apie tai, kad atakos išpoliai prieš mažumas e, tik parodo, e, kokia yra Pakistano teisės saugos e, krizė, nes iš tikrųjų e, kraštutiniai e, kariškiai yra apsaugomi, e, kraštutiniai užpuolikai yra apsaugomi, negarantuojant jokio teisingumo. Patys teisėsaugos sistema, nors jau trejus metus yra nepriklausoma ir dalyvauja įvairiuose svarbiuose tyrimuose, E, dalyvauja net tam tikrose konstituciniuose karuose su Pakistano vyriausybė, tačiau vis dėlto yra e, didelė e, prieigos prie teisėjas saugos problema. Teisėjas saugos institucijos ir visa sistema turėtų būti reformuota visoje šalyje, kuriant geresnius apsaugos mechanizmus mažumoms. Atsakydamas į pono Tokešo klausimą noriu pasakyti, kad esama grėsmių visiems Pakistane. E, problema ta, kad Pakistanas ilgą laiką e, buvo e, kariškių valdoma valstybė, dabar aišku vyksta pereinamasis laikotarpis, tačiau nepaisant to, tiesą pasakius, nežinau, kokio lygio yra grėsmės kiekvienam, tačiau nežinau, kaip atrodytų tas abipusiškumo principas sistemos, ar jis veiktų, o dėl nepilotuojamų lėktuvų e, iš ties Human Rights Watch e, mano, kad nėra jokios prieigos į e, konfliktinės zonas ir tai yra tarsi pateisinimas, kaip patekti į tas zonas. Aišku, E, yra duomenų, kad civilių žuvčių skaičius yra didelis ir pagal e, tartotinius įstatymus, tartotinę teisę nepilotuojami lėktuvai yra nelegalūs, tačiau nėra kito mechanizmo. 20 minučių viršėjame savo darbo atvarkę, todėl noriu paprašyti pono Götz atsakyti per vieną minutę. Ačiū. Aš turbūt prieš tai kalbėjau per ilgai. Abipusiškumo principas. Manau, kad geriausia šio principo išraiška būtų e, gerbti Pakistaną ir siekti, kad Pakistanas dėktų universalius standartus, ne europietiškus standartus, bet universalius religinės laisvės. Um, standartus, tai numato ir e, tarptautinė teisė. Pakistanas ratifikavo atitinkamus tarptautinius teisės aktus, e, taigi mes galime tikėtis, kad Pakistanas laikysi savo įsipareigojimų kurių laikosi ir ES valstybės narės. Nereikėtų uh, priešinti e, vienos religijos prieš kitą, ponas Benins apie tai kalbėjo. Mažumų e, problemos e, yra labai aktualios tiek musulmonų religijoje, tiek sunitų bei šytų tarpe. E, tai nėra klausimas, kuris supriešintų krikščionių mažumą ar kitas mažumas. Manau, kad reikėtų pasirinkti universalų požiūrį, kalbant su Pakistanu dėl religinių įsitikinimų ir religinės laisvės. Ačiū. Pakistano misijos e, nariams noriu pasakyti, kad e, neturime galimybės suteikti jums žodžio, tačiau noriu paprašyti jums išsakyti jūsų e, poziciją raštu. Pone, aš norėčiau paprašyti penkių minučių, man labai svarbu būtų išsakyti savo poziciją. Atleiskite, tikrai negaliu suteikti Jums šito žodžio, nes kitas darbo tvarkės klausimas turės būti baigtas nagrinėti po 11.15. Tačiau galite pateikti savo pastabas raštu, įtrauksime jas į, į protokolą, o be to dar vyks renginiai skirti Pakistano temą. Mano supratimu, diskusija e, diskusija yra nesažininga, todėl kad man nesuteikta galimybė pasisakyti. Aš suteikiu Jums galimybę pareikšti savo poziciją raštu. Ačiū. O dabar periname prie kito darbo atvarkės e, punkto. Kaip žinote, e, yra e, skiriama kiekvienoje kadencijoje tema skirta arabų pavasarį. Ponas Išrašytnijani yra at atvykęs pas mus, ponas Davidas Hir taip pat, jis yra iš EIVT e, generalinio žmogaus teisų direktorato. Ponas Emanuel Arim taip pat atvykęs pas mus, jis pristatys įvairias deformas, kurių ėmėsi vyriausybė. Buvo pavyzdžiui e, įkurtas žmogaus teisų institutas. Aš noriu paprašyti visų išeinančių išeiti kaip galima greičiau, kad mes galėtume um, ramioje aplinkoje tęsti diskusijas. Taigi, pirmiausia, išklausysime poną Mišelį Tubijaną. Bonjour, merci de, de nous recevoir. Labadiena, Ačiū už galimybę kreiptis į jūsų komitetą. Kaip žinote, Marokė priimti svarbus konstitucijos pakeitimai, tai buvo prieš keletą mėnesių. Tačiau o, konstitucinė reforma vis dėlto nėra iki galo įgyvendinama. Ir norėčiau pasikčiūti tuo, kad e, kai kuriais dalykais. Visų pirma, vertinant E, iš simbolinės pusės Marokas, Marokas e, pripažintas kaip daugelypė, daugiatautė, bet ta bendruomenė ten, nors ten įvyko nemažai žiaurių dalykų. Kita vertus, reikia pažiūrėti tuo, kad e, atstatytos visos, sukritos visos galios parlamentui, įstatymų leidybos institucijai. Nežiūrinti tai, pasigendama kai kurių priemonių, e, ne, ne, nepakankamai užtikrinamas tarptautinių teisės normų laikymasis. Ir reikia e, budriai sekti, kaip viskas toliau plėtosi šalyje ir nepamiršti konstruktyvios kritikos. Svarbiausias iššūkis, su kuriuo susidarė e, šiandien šalis, tai 25 E, svarbiausi įstatymai būtini karalystės e, funkcionavimui ir tų įstatymų įgyvendinimas turėtų e, būti užtikrintas per penkis parlamento kadencijos metus. Tačiau būtina padėti šį darbą nedelsiant. Taigi visų pirma rekomenduotina parlamento, Maroko parlamentui įgyvendinti visas jiems suteiktas galės, atsižvelgiant į iššūkių rimtumą. Taip pat Maroko parlamentą reikėtų sustiprinti, reikėtų sustiprinti jo gebėjimus veikti visais ligmenimis. Kitas svarbus esminis iššūkis tai teismų valdžios nepriklausomumas ministerija pas, e, paskelbė apie daugybę reformų, apie konstitucinę reformą, teismų sistemos nepriklausomumas yra įtvirtintas įstatymuose, taip pat ir žmogaus teisų aspektai yra tinkamai apsaugoti, tačiau taip ne visada praktikoje užtikrinama. Prasidėjo konsultacija prasidėjo konsultacijos, viešos konsultacijos šiais klausimais, tačiau jos toli nepasistumėjo. Ir manau, kad šiais klausimais reikėtų, kad būtent į tai reikėtų sutelkti dėmesį. Trečias dalykas, kalbant apie Maroką, kuris yra svarbus, tai moterų teisų padėtis ir, ir jų evoliucija, tų teisų evoliucija. Ir čia norėčiau apgailestauti dėl to, kad nors mes Maroke lankėmės su FMI, su TVF ir dėja. E, nebuvo galimybės susitikti su e, tuo metu ten bu, buvusiems sesoms susitikti su vienu iš komiteto atstovų. Mes norėjome ne tik išsiaiškinti kai kuriuos dalykus ir noriu pasidžiaugti šiandienos spaudoje perskaitęs kai kuriuos pareiškimus apie arabų pavasario valstybės. Nes beje, kaip, kaip žinote, viena Marokė neseniai nusižudė e, paauglė mergina, nes ji buvo priversta e, ištekėti už savo prievartautojo. Tai, na, iliustruoja, ką, šis atvejs iliustruoja, ką, ką dar šalyje reikia nuveikti, kur reikia dirbti. Nors ir galime pasidžiaugti pasiektą pažangą, reikia taip pat pažymėti, kad išlieka mm, abejotina, miglota situacija. Įtvirtinta tarptautinių standartų ir tarptautinės teisės viršenybė, taip pat e, tai reiškia, kad Ir kita vertus raginama puoselėti e, šalies vertybės ir e, puoselėti Maroko e, kaip šalies tapatybę. Ir taip pat noriu priminti, kad Konstitucinėme komitete vyko intensyvios dėrybos ir diskusijos ir parengiamosios diskusijos E, diskusijose buvo kalbama apie sąžinės laisvės įtvirtinimą. Visi šie dalykai atspindi, kad dar šalis grumėsi su nemažais iššūkiais ir kad būtina užtikrinti, jog tie svarbiausi šalies gyvenimui įstatymai būtų, jų gyvendimas būtų ištikrintas ir kad tai būtų daroma laikantis tarptautinių teisės normų. Europos Sąjunga stengiasi daryti įtak, tokią įtaką šalį, kad viskas eitų tinkama kryptimi. Be abejo, stebime procesą, kuris gali būti ir regresyvus, gali, ta, gali tapti regresyviu, nes e, reikia koreguoti politikams numatytas galės. E, E, taip pat e, reikia žiūrint į tai, kad šalyje e, vis aktyvėja feministinis judėjimas, galima daryti prielaidą, kad viskas pasistumės į priekį ir negalime džiaugtis tuo, kas pasiekta, atsipūsti ant laurų, nes dar išlieka nemažai problemų. Reikia padėti Marokui eiti keliu, kuriuo eidamas jis užtikrins tarptautinių standartų ir normų laikymasi. Labai ačiū, ponia Tabijana. Dabar suteiksiu žodį ponui Gerą. Much, sure. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Europos Sąjunga, aišku, pasveikino konstitucijos reformą. Taip pat pažiūrėjome praėjusiais metais įvykusiais rinkimais. Mes e, suntėme ekspertus padėti surenkti rinkimus ir padėsime stiprinti e, padėtį susidariusią po rinkimų. Mes, aišku, džiaugiamės, kad buvo įkurta nacionalinė žmogaus teisų taryba ir pasirašytas diskriminacijos prieš moteris panaikinimą e, fakultatyvinis protokolas bei kankinimų kon, žudimo konvencija, nors kai kurie iš tarptautinių dokumentų pasirašyti su išlygomis. Svarbiausia, aišku, yra gyvendinimas. Ir būtent tuo mes ypač domimės. Mūsų manimu, geriausiai čia mus pasitarnautų ES Maroko veiksmų planas, dėl kurio dabar deramės su savo partneriais Maroke ir kuris apima išsamų, išsames ir pozityves priemonės ir prioritetus susijusias su žmogaus teisėmis. Ta, e, to plano, tas planas dar nėra patvirtintas. Taip pat turime palaikyti glaudų dialogą su tolesnį dialogą su partneriais Maroke, darome tai įvairiose forumuose ir struktūrose, bei taip pat surengdami apsilankimus e, aukštarango pareigūnų. Manome, kad e, reikia palaikyti ne tik oficialius kontaktus, bet ir bendrauti su pilietinės visuomenės atstovas, taip pat su socialiniais partneriais, ekonominė ir socialinė taryba. Ir žinoma, tai turi lydėti E, ir parama teikiama įvairiose kitose sritise, pavyzdžiui, teikiame e, paramą būsto, e, kokį, būsto kokybės gerinimo srityje, taip pat paramą e, žiniasklaidos klausimais, dirbame tarp institucinėje žmogaus teisų delegacijoje, kov, padedame kovoti su neraštingumu, teikiame paramą pilietiniai visuomeniai ir dirbame su Europos taryba, kurdami partnerystę demokratijos vardan, kurios tikslas e, užtikrinti standartus, kurios puoselėja Europos taryba. Danke, Herr Gehr. Ich möchte. Ačiū, ponia Gehr. Dabar suteiksiu žodį pakomitečio nariams. Man, mačiau, kad ponė Jeglė paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad surinkti debatai šią temą. Europos parlamentas pasirašęs prekybos susitarimą su Maroku, tai tiksliau Maro, e, parlamentas balsavo už tai, kad šis um, susitarimas tiesa Agri komitete e, nebuvo balsuojama už šį susitarimą dėl užsakario Afrikos padėties. Um, dėl žmogaus teisų, ypač moterų teisų ir darbuotojų teisų, dėl mažumų apsaugos. Aš aišku prašiau, kad būtų remiamas šis susitarimas, todėl kad manau, jog turime skatinti prekybą ir bendradarbiavimą, tikintis, kad per uh, bendradarbiavimą pavyks kalbėti ir apie teisų apsaugą. O šiandien vykstantis debatai, mano supratimu, yra logiška e, to anksčiau pasirašyto prekybos susitarimo tasa. E, Noriu paklausti, ar jūs manote, kad yra padaryta pažanga e, dėl pasirašyto prekybos susitarimo? Ar iš ties žmonės gali pasidžiaugti, kad e, iš, a, iš Maroko parduodama daugiau pomidorų, citrusinių vaisių ar kitų produktų? Ar konkrečiai šeima? E, moteris, vaikai gauna naudos iš tai. Ar galima atpažinti e, tam tikros pažangos e, darbuotojų teisų srityje? Gal turite kokių patarimų ar rekomendacijų, ar turėtume ir toliau daryti spaudimą, kad būtų leidžiami geri įstatymai? Turiu pasakyti, kad jau ne vienas įstatymas yra priimtas, tačiau galbūt reikėtų ir daugiau. Ačiū. Pone Jėglė, noriu atkreipti dėmesį, kad antroje metų pusėje kartu su užsienio reikalų komitetu renksime klausimus skirtus vakarų Saharos e, situacijai ir specialusis įgaliotinis Kristofer Ros dalyvaus taip pat. E, šiuose klausimuose. Mes tikimės, kad mums iš ties pavyks organizuoti šį renginį ir tada bus galima išsameu padiskutuoti šią temą. Pana Saladžiai. Pone pirminkė, aptariant žmogaus teisų padėtį vakarų Saharoje, manau, kad žmogaus e, ta situacija yra tikrai nepatenkinama, vaizdas niūrus ir negalime ignoruoti žmogaus teisų pažeidimo Marokė šaltinių. Labai e, sunku tai tarnėti, ignoruojant svarbiausius elementus, kurie sukelia žmogaus teisų pažeidimus Marokė. Pirmasis yra e, monarchijos absolutizmas. Kai kalbame apie Maroką, kalbame apie vieną iš paskutiniųjų absoliučių monarchijų pasaulyje. Antra, e, kolonijinio statuso padėtis Marokas yra Afrikos šalis, kuris turi koloniją vakarų Saharoje. Jeigu nesižvelgsime į šiuos dalykus, mes iš tiesų nesuprasime, kas yra Marokos ir kokios yra politinės reformos Marokė perspektyvos. Monarchinis absoliutizmas reiškia, kad yra karalius, kuris yra religijos galva, yra pirmasis bankininkas, gamintojas, draudėjas Maroko e, karalystėje, yra vienas turtingiausių pasaulio žmonių, yra turtingiausias žmogus Maroke, jis turi, jo asmeninis turtas vertinamas keliais milijardais eurų šalyje kur 5 milijonai žmonių gyvena už vieną, mažiau negu vieną eurą per dieną. Politinė reforma yra, aišku, rimtina. Tačiau procesas yra kol kas neaiškus, nes atrodo, kad jis yra drasus naujoji konstitucija. E, yra dideli, numato didelius pokyčius, tačiau tikrovėje jį bus labai ribota. Tikrovėje nematome žymesnių elementų, kurie verstų mus tikėti, kad Marokas pavirs konstitucinę monarchiją. Taigi mes labiau optimistiškai žvelgiame į ES komisiją Marokui, bet tai nelabai padeda politinio proceso pagreitinimui ir pokyčiams. Jeigu ir mes toliau girsime Maroką, puiku, jie daro tą ir aną ir mes to džiaugiamės, neatsižvelgdami tuos mano išsakytus elementus, mes iš tikrųjų nepadėsime šalies demokratizavimui. Taigi, turime parlamentą be realios valdžios. Konstitucija leidžia karaliui paskelbti, kad strateginis klausimas yra aptariamas ir jeigu strateginis klausimas iš tikrųjų tai yra strateginis klausimas, pats karalius priima sprendimą. Tai reiškia, kad e, konstitucija numato ministro pirmininko postą, bet e, svarbus, jeigu svarbus klausimas paskaltas strateginiu, e, karalius yra pirmesnis. Nėra realaus valdžių pasidalymo, įstatymų viršenybės, nėra bandymo išspręsti vakarų Saharos karinės okupacijos klausimų, nepaisant e, visuomenės spaudimo. Ir tarptautinis visuomenės spaudimas nėra televizijos e, spaudos laisvės. Aišku, galima kritikuoti vyriausybę, bet tam tikrų tik tai mastu, tam tikrose rėmose, nekvestionuojant vakarų Saharos ir konstitucinių reikalų. Dėl to turime žmogaus teisų pažeidimų. Jeigu paskaitysime žmogaus teisų tarptautinės asociacijos pranešimus apie Maroką, tai matome vien tik tai neigiamą vaizdą. Ačiū ponė Arlaki už e, jūsų pasisakymą. Toliau ponė Veržyje ir po to Maroko ambasadorius. Pone ambasadoriau, mūsų taisyklė yra, kad nepaisant iš kokios šalies yra ambasadorius, jam skiriama 3 minutės. Taip pat norėjau priminti kolegijai Beržyje, kad reikia kalbėti trumpai, nes netrukus turime pradėti išpasnabėjo posėdį. Pane Beržyje. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra sudariusi privilegijuotos partnerystės sutartį su Maroku. Mm, Daug jau pasakyta, džiaugiantis e, konstitucinė reforma, tačiau dar reiks pažiūrėti, kaip ji bus praktiškai gyvendinta. Aš kol kas tai vertinu skeptiškai. Uh, kaip jau buvo paminėta, šalyje galioja absoliut, absoliutinės monarchijos sistema. Norėčiau pakalbėti apie vakarų Saharos klausimą. Tai yra tikra problema. Norėčiau pabrėžti, kad Marokas ratifikavo kai kurias tarptautinės konvencijas, tačiau mirties bausmė šalyje yra taikoma. Spaudos laisvės klausimą kolegos jau aptarė, aš prie jo negryšiu. Padėtis kalėjime išlieka sudėtinga. Jaunimas jaunuoliai, kurie inicijavo vasaro 20-osios judėjimą. Daugelis iš jų atsidūrė kalėjime labai dramatiškomis aplinkybėmis, apie kurias mes buvome informuoti. Kaip į tai reaguoti? Kai kurie tų jaunų žmonių susidegino. Habdalawat Saidų e, praėjusiu metu e, 24 žuvo, ji žuvo, tai buvo e, išsilavin, išsilavin, išlavinusi mergina. Tai pagal baudžiamojo, e, baudžiamojo kodekso 475 straipsnis yra skandalingas. Pagal jį, jeigu prievartautojas e, veda savo auką, tai e, na, patirta gėda dinksta. Taigi, moteris raginamos tiek, skatinamos tekėti už savo prievartautojų. O teisingumo ministras pareiškė, kad, kad tai yra leidžiama, kon, sankcionuojama. Ir iš esmės tą manifestaciją, demonstraciją šiuo klausimu išpro, išprovokavo Teisingumo ministerija. Ir aš skeptiškai vertinu įvykius Maroke ir kaip viskas dabar e, plėtojasi toje šalyje. Ačiū, ponia Veržė. Dabar e, žodis ponia ambasadoriui. Ačiū ponė pirmininkė už man suteiktą galimybę pasisakyti Maroko vardu ir kalbėti apie žmogaus teisės ir naująją konstituciją. Aš turiu tik tris minutės, pas, todėl man teks kalbėti trumpai. Mano valstybė jau daugelį metų e, dalyvauja mm, dinamiškose persitvarkiamuose, taip pat e, siekia dem, demokratijos kūrimo, žmogaus teisų pažangos. Ir tą įrodo mūsų įsipareigojimas siekti visuotinių vertybių, užtikrinti moterų teisės. Pluralizmas Marokė egzistuoja daugelį metų. Ir ponas Tibijano kalbėjo apie taikų sambuvį, kultūrų dialogą. Ir naujoji Maroko konstitucija padės viso to siekti, nes pagal reformą numatomas aktyvesnis žmogaus teisų užtikrinimo sėkimas, taip pat numatytas pasiektos pažangos negrižtamumas, ne, neatšaukiamumas. Norėčiau pacituoti keletą E, pavyzdžių. Tarptautinė teisė e, e, turi prioritetą vietos teisės atžvilgių. Taip pat kankinimai ir priverstinis dingimas be žinios yra baudžiamiai nusikaltimai užtikrintos jungtinių tautų puoselėjamos žmogaus teisų vertybės. Ir jau daugeliu metų skirtingai nuo kitų regiono valstybių, mes esame aktyvus šioje srityje. Ir reformos yra sutrauktos trijose sritise - teismų sistemos, jos nepriklausomumo užtikrinimo, e, taip pat naujų struktūrų kūrimas, teismų, administravimo, valstybės valdymo ir žmogiškų išteklių srityje. Ir taip pat e, tos, tų reformų įtvirtinimas. Kita svarbi reforma šis visų e, susitaikymo instituto pateiktų rekomendacijų gyvendinimas ir taip pat žmogaus teisų vertybių institucionalizavimas ir taip pat e, nacionalinės E, žmogaus teisų tarybos tolesnė veikla, žmogaus teisų ombudsmeno institucijos įkūrimas, kova su korupcija. Ir laikantis 1993 vienos konferencijos rekomendacijų e, Marokas ėmėsi gyvendinti žmogaus teisų e, nacionalinį planą. Ir Taip pat jis turi galimybę e, dalyvauti bendradarbiavimo su ES programoje. Ir tai, sutel, dėmesys sutelktas į žmogaus teisės, taip pat e, ypač pažydžiamų visuomenės narių apsauga bei kitų susijusių institucijų ir struktūrų kūrimas. Marokas yra ratifikavęs daugelį žmogaus teisų tarptautinių konvencijų ir yra pareiškęs išlygas kai kurių ratifikuodamas kai kurias konvencijas. Šalis taip pat plėtoja aktyvų bendradarbiavimą su žmogaus teisų taryba, su, su Europos Sąjunga, apie tai jau kalbėjo EIVT atstovai, apie tai mes čia kalbėdami taip pat egzistuoja veiksmų planas parengtas su Europos taryba. Dar pusę minutės norėčiau pakalbėti ap, apie panelę Aminel Filali. Tai labai sudėtingas atvejis. Ir jos atvejis išprovokavo diskusijas Maroke dėl 475 E, baudžiamojo kodekso straipsnį. straipsnio. Kaip žinote, pagal tą straipsnį, tas straipsnis e, siūlo tam tikrą sprendimą socialiniu lygmeniu, visuomenės gyvenimo kontekste. Tačiau tai, tai, to, to straipsnio egzistavimas sukelia tam tikrų nepagidavimų pasiekmių. Mes išklausėme, tie iniciatyvą iškėlę asmenys turėjo galimybę susitikti su teisėjais, tėvų prašymų ir pat, jie patvirtino, kad e, na, intimų santykiai vyko, ab, ab, vyko abipusių sutarimu ir tas vyras šiuo atveju buvo sulaikytas dėl kitų dalykų ir teisėjas surengė keturis audiencijas, dalyvaujant tai mergaitiai įsiaiškinosi, ar iš tikrųjų tie intimų santykiai buvo, vyko abi, abiejų pusių sutikimu, ar jis sutiktų na, susijęti save sąjungą su tuo asmeniu. Po trijų mėnesių teisėjas davė savo sutikimą ir po to buvo toliau tyriamas šis atvejs. Aš galėčiau, taip, iš tikrųjų dabar vyksta diskusijos Marokė, svarstomas šio straipsnio naudingumas, reikalingumas, taip pat svarstoma galimybė keisti teisės aktus. E, danke, Herr Būčia. Ačiū, pana ambasadoriau. Manau, kad visiems dabar aišku, kur būtina imtis veiksmų. Uh, visiškai būtina įgyvendinant e, konvencijas perkelti kai kurios įsipareigojimus į nacionalinę teisę. Aš e, nesigilinsiu į tą vieną atvejį, tačiau jei yra tokios nuostatos, pagal kurias numatoma prievartautojui vesti savo au, auką, e, tai toks reikalavimas arba tokia galimybė visiškai prieštarauja universalumo principui. Manau, kad tarptautinėme kontekste reikėtų um, spręsti šį klausimą. Uh, Pone Jėglė dar pateikė klausimą, tačiau tikrai negalime atsakyti į šį klausimą ir ponė Jėglė tikrai, e, tikriausiai žino, kad dabar turi vykti išplėstinio biuro posėdis ir noriu kreiptis į ponę Jėglę. Gal galime mes dviese pateikti klausimą raštu komisijai, prašydamos, kad komisija įvertintų, kaip ta dvišalė sutartis veikia visą situaciją. Noriu padėkoti ponui Tavirui Fabianai. E, šis darbo atvarkės punktas yra e, baigiamas. E, prie kitų klausimų, jokių klausimų nėra. Ar turime dar ką nors? Galiu tik pranešti, kad ketvirtadienį 15 val. bus renginys E, kurio pirmininkė būsiu aš kartu su ponu Batundi. Jis yra Kongo žmogaus teisų gynėjas. O kitas mūsų posėdis vyks balandžio 12 dieną. Noriu, likti, noriu paprašyti, kad kolegos priklausantis išplėstiniam biurui liktų mūsų posėdėje.